Mėme klimato kaitą, ekonomiškesnis transportas, kuris naudoja mažiau kuro, turi būti geras dalykas. Ačiū ponė Kalanenai, diskusijos baigtos, o balsavimas šiuo klausimu įvyks šiandien vidurdienį. Toliau pagal darbo atvarkė yra pono Kancijano pranešimas dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių. Noriu pasveikinti ponę Giurį ir komisijos narį Kalasą. Ir žodį iš karto suteikiu ponui Kancijanui keturioms minutėms. Praigo, senor. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Pone komisijos nariai, kolegos. Darybos e, jums e, vadovau pirmosius metus vienas ir paskui taikinimo posėdį. Tai buvo pirmasis taikinimo susitikimas po e, Lisabonos e, e, sutarties įsigaliojimo kartu su Krasta Sagaropolu, taip pat su Simpsonu. E, dirbame labai sunkiai ir sunkiau negu tikėjomės. Kartu su šiuo reglamentu milijonai Europos e, autobusų keleivių turės e, daugiau teisių, kurių praktiškai, arba naujų teisių, kurių praktiškai nebuvo, arba uh, arba kurios buvo labai menkos. Mes e, dalyvavome darybose, pirmininkaujant trejoms pirmininkaujančioms e, valstybėms. Šis reglamentas užtikrina nediskriminavimo taisyklės autobusų transporto srityje, taip pat e, e numato tam tikras e, teisės bei palankės sąlygas mažoms ir vidutinėms e, sektoriaus įmonėms. Mes e, taip pat e, numatome pagrindinės teisės ir garantijas visiems keleiviams, atsižvelgiant į tarybos labai griežtą poziciją mes uh, norėjome numatyti daug didesnės teisės e, riboto judumo e, keleiviams. Šis e, galutinis tekstas yra geras pasiūlymas, kokių iškylo sunkumų. Visų pirma, dėl taikymas ryties. Pirmininkas, ar galėtumėt kalbėti šiek tiek lėčiau, nes vertėjim labai sunku versti. Kokios buvo pagrindinės problemos? Pagrindinės problemos iškylo dėl taikymo srities. Šis reglamentas taikomas visoms reguliarioms nacionalinėms, regioninėms ar tarpvalstybinėms e, transporto paslaugoms, kurios, e, e, kurių atsumai viršė 250 km reglamentas taikomas ir tiems keliams, kurie renkasi ne tik dalį, tik dalį šios, važiuojant, šios šiais atstumas važiuojamų e, teikiamų paslaugų. Reglamentas numato taip pat kompensavimo taisyklės bei teikiamą pagalbą nelaimingo atsitikimo e, metu e, kelionės atšaukimo atveju, taip pat specifinės e, teisės e, riboto judumo e, asmenims. Taisyklės dėl bilieto susigražinimo bei kitus dalykus. Maksimalus laikas, per kurį turi būti pateikiama visa reikalinga informacija, turi neviršyti trijų mėnesių valstybės narės galės taikyti tam tikras e, išimtis keturių metų laikotarpį, kuris galės būti atnaujinamas vieną kartą, tačiau turės pranešti apie tai komisijai ir teisingai pagristi tokį e, sprendimą. Taip pat yra numatyta, jog visomis keliaivių teisėmis užsiims viena institucija, viena struktūra nacionalinių e, lygmenių. Galutinis e, dokumentas yra subalansuotas ir manau, kad tai yra tikra sėkmė parlamentui. Dėkoju, ponai Hansien. Dabar žodis poniai Giori. Tarybos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamentariai. Man didelė garbė dalyvauti šiose diskusijoje dėl uh, e, pasiūlymo, dėl uh, miesto tolimo susisiekimo autobuso keleivių teisų. Tai labai e, svarbu yra, kad e, e, dviejų metų diskusijos galų gale baigiamos yra tarybos vardu. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už bendradarbiavimą, už kompromiso dvasę, nes tai leido mums pasiekti susitarimo taikymo komitete mm, miesto tolimo susitikimo autobuso keleivių labui neįgaliųjų keleivių labui, riboto judumo keleivių labui. Trijų institucijų diskusijos nebuvo lengvos, tačiau visuomet buvo e, konstruktyvios, visuomet buvo vadovaujamasi kompromiso e, dvasia, taikyminimo komitete buvo pasiekta bendro sutarimo ir tikimės, kad šiandien e, patvirtinsime tai, kas bus kompromisas visų politinių e, frakcijų. Norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo rengiant šį teisėkuros pasiūlymą. Ypač norėčiau padėkoti antsipirmininkai Kratsai Cagaropolo, transporto komiteto pirmininkui Braimui Simpsonui, pranešėjui, ponui Kančianui, šešėliniams pranešėjams už visą atliktą darbą. Jie kartu turėjo pasiekti sėkmingos baigties teisėkuros procesą. Ypač norėčiau padėkoti komisijos nariui Kalasui, jo tarnyboms, taip pat tarybai, nes visa tai padėjo žengti į priekį. Ir galiausia norėčiau padėkoti už puikų darbą pirmininkaujančiai e, valstybei e, tarybos už pasiektą e, kompromisą, nes tai, ką dabar turime, tai subalansuotas kompromisas pasiektas taikinimo komitete ir tai atitiks ir keleivių interesus ir vežėjų interesus bus saugomos teisės keleivių, kurie važiuoja atstumu lygiu arba didesniu negu 250 km ir ypač bus saugomos teisės neįgaliųjų keleivių, riboto judumo keleivių. Trijų institucijų diskusijų metu pavyko pasiekti visom pusėm priimtinų sprendimų dėl įvairių klausimų, konkrečiai dėl aprėties, dėl keleivių teisų na, panaikinus e, e, reisus arba vėl, vėluojant, pavyko susitarti dėl kompensacijų, pagalbos atsitikus nelaimiai ir galiausia buvo, e, buvo susitarta dėl neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisų. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos narė, gerbėmėja, kaip žinote. 11 metų sausio 23 taryba patvirtino šį teisėkuros aktą, jis bus pasirašytas rytoj oficialiam ES e, leidinyje greičiausiai. Na, šis teisės aktas bus paskelbtas kovą. Ir norėčiau taip pat padėkoti ponui Ončin už puikiai atliktą darbą. Dėkuoju visiems. Ačiū ponė Geri. Dabar komisijos narys Kalasas, prašau. Pone pirmininkė. Gerbėme. Gerbiamas pranešėjau, ponė Kančianai, ponė Giori, tarybos atstovė, gerbiami nariai, teisėkuros pasiūlymas dėl autobusų ir tolimojo susisiekimo transportų keliaujančių keleivių teisių yra ilgų dėrybų rezultatas. E, Lakrčio 30-osios vakarą įvyko ilgos taikinimo dėrybos ir buvo pasiektas proveržis po du metus trūkusių dėrybų ir diskusijų. Noriu padėkoti visiems jums už tai, kad tai, tapo, kad tai buvo įmanoma. Visų pirma, vicepirmininkai poniai Kracai, ponui Simpsonui, transporto komiteto pirmininkui, ponui Kansijanui, pranešimo autoriui ir, žinoma, Belgijai jos pirmininkavimo metu. Esu dėkingas parlamentui už tai, kad jis visada siekia didesnės keleivių apsaugos. Po to, kai taryba e, sausio 31 dieną pritarė šiam pasiūlymui, raginu jūs taip pat pritarti šiam pasiūlymui. E, pasiūlymas dėl miesto ir tolimo susiekimo autobusų transporto keleivių teisių baigė keleivių teisių. E, paketo rengimą ir užtikrina keleivių teisės jiems keliaujant bet kur Europos Sąjungoje. E, Parengtam, patiktame kompromise yra svarbių pasiekimų numatytos e, visų autobusais keliaujančių keleivių teisės. Ir kaip ponas Kančianas minėjo, iškilo sunkumų e, tie sunkumai buvo sprendžiami paskutinėme dėrybo etape ir buvo kalbama apie tai, kad apreptis, tai yra kalbama tik tai apie autobusus, kurie važiuoja 250 km atstumą, yra per maža. Kiti teigia, kad e, šio teisės akto gyvendinimas bus brangus, ypač mažiems ekonominiams subjektams. Aš laikausi nuomonės, kad šis tekstas yra tikrai gerai subalansuotas kompromisas. Ne, neturėtume pamiršti, kad pagrindinės teisės taikomos įvairiausiams paslaugų rūšims ir kad pirmiausia siekiame apsaugoti labiausiai pažydžiamus e, keleivius. Kita vertus, pramoniai numa, tenkantis kaštai yra minimalus. Taigi, vertinant bendrais bruožais, šis tekstas yra tikras, realus žingsnis priekin, progresas keleiviams ei, e, šiai pramonės ryčiai. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos e, nariui. Dabar kalbėtojai politinių frakcijų vardu ponas e, Groš, PP e frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, ministrė, kolegos, norėčiau padėkoti Jums už visą atliktą darbą, ypač ponui Kančianui, kadangi užduotis, užduotis tikrai nebuvo lengva. Uh, Tačiau vis dėlto pasiektas susitarimas, e, kompromisas visuomet yra ir gerai, ir, ir blogai, nes e, e, galima galvoti, kad kažkas buvo pernelik dosnus nusileisdamas, tačiau turime padėkoti tarybai už kompromisą, nes nelengva buvo pasiekti tokio kompromiso trim šalim, tai turės įtakos Luksemburgui konkrečiai E, turės e, įtakos. Žinoma, kalbant apie vietos e, transportą, į konkurso sąlygas galima įtraukti reikalavimus laikytis keleivių teisų, tai iš tiesų tai galima valdyti vietos lygmenį, todėl pritartumėm kompromisui Manome, kad e, tai išsamus e, paketas e, apriepia keliaivių teisės ir kitose sritise ir tikimės, kad labai greitai galėsime apjungti visas teisės viename pakete. Ir kad tai būtų naudinga eiliniams žmonėms, o, o ne teisininkams, kadangi kartais nepavyksta labai aiškiai pasakyti e, piliečiams, kokios jų teisės. Tad ačiū už bendradarbiavimą. Tikiuosi, jog kompromisui pritars didžioji dauguma. Brianas Simpsonas, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti e, socialdemokratų frakcijai bei ponui Kančianui už sudėtingą darbą ruošiant šį nelengvą dokumentą. Ir man vertinant šį susitarimą aktualūs yra du dalykai. Ar šis pasiektas susitarimas yra idealus ir ar mes tikrai juo žengėme priekin. Manau, kad iš parlamentinio požiūrio taško negali, negalime daryti išvados, kad jis yra idealus, nes kompromisas reiškia, kad kai kurių reikalavimų parlamentas turėjo atsisakyti, ypač dėl apriepties, nes mes pageidautume, kad būtų nustatytas mažesnis atstumas prieš reglamento įsigaliojimą. Ar juo mes einame priekin? Taip, iš tikrųjų, tas reglamentas reiškia pažangą, nes dabar galioja teisės, auto, auto, autobusų keliaivių teisės, kurios galioja ir keleiviams besinaudojantiems kitomis transporto rūšimis. Tai taip pat pažanga mums įgyventinant savo įsipareigojimą užtikrinti geresnė, geresnės galimybės e, naudotis autobusu žiboto judumo žmonėms bei žmonėms su negali visoje Europos Sąjungoje. Ir dar norėčiau aptarti vieną dalyką, vieną aspektą mes prašome, kad būtų specialiai ruošiamas personalas, kuris būtų E, kuris galėtų suteikti reikalingą pagalbą žmonėms su negale ir riboto judumo žmonėms. Žinau, kad yra numatyta išlyga valstybėms narėms penkių metų taikymo. Taikymas atidedamas penkiems metams. Bet svarbu, kad mes visi palaikytumėme šį galutinį susitarimą, kad vis, kad užtikrintumėme, jog visų rūšių keleivių teisės būtų įtvirtintos. Žinau, kad ateityje mums teks peržiūrinėti visus šiuos srities pasiūlymus, bet manau, kad tai yra svarbus žingsnis prieki šioje srityje ir turėtumėme, parlamentas turėtų palaikyti susitarimą, kurio pasiekė ponas Končianas darybose su taryba ir komisija. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Meisner Alde, frakcijos vadovai. Dėkoju. Darybos užtruko ilgai, tačiau dabar baigėsi, tai yra gera naujiena. Yra ir kitų gerų naujienų. Visų pirma, dėl pagrindinių teisių numatytų riboto judumo asmenims, taip pat e, kompensacijos, kurios buvo numatytos mažoms vidutinėms įmonėms, mums pavyko susitarti dėl šitų e, dalykų. Vyko taikinimo susitikimai, nes antraip nebūtų buvę šito reglamento. Mes kalbame apie judumą žmonių, tačiau reikėjo užtikrinti, jog šios naujosios taisyklės atimtų visas valstybės narės. Riboto judumo asmenims tos taisyklės numatytos e, tik tai ilgų distancijų maršrutais e, važiuojant. Tie asmenys, kurie važiuoja trumpamis, trumpais atstumais, e, jų, jų teisės nėra tokios pat. Todėl čia yra ir teigiamų ir ne visiškai teigiamų aspektų. Pone Lichtenberger, žaliųjų frakcija. Ačiū. Esame prisijungę prie konvencijos, bet kalbant apie reglamentą, manau, kad uh, atsižvelgiam į neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų e, teisės e, taip, kad tai atitinka reglamentą. Vis dėlto yra tam tikrų apribojimų. Reglamente yra tokios formuluotės, jei įmanoma. Ir e, tokios formuluotės gali lemti, kad įmonės pasakys, kad neįmanoma tai yra įgyvendinti neįgaliųjų riboto judumo asmenų uh, atžvilgiu ir tai nuvilia, nes yra ir apribojimų susijusių su e, to, e, kaip pateikiama informacija e, apie miesto ir tolimo susiekimo autobusų keleivių teisės. Tai e, neįgalieji riboto judumo asmenys gali nežinoti, kur gali gauti pagalbą. Tai tiek dėl informacijos pateikimo apribojimų. Yra ir kitų trūkumų. Ponas Kančianas tikrai labai daug dirbo, įdėjo visą savo dušę, jeigu taip galima pasakyti, tai e, pasiekė viską, ką buvo galima pasiekti dėrybų metu. Tačiau tarybos e, šaltumas buvo didelė e, kliūtis. Na, kai kurie elementai buvo minėti, pavyzdžiui, atstumas 250 e, km, Man atrodo, kad buvo galima suskaidyti atstumą į mažesnės atkarpas, pavyzdžiui, 200, 250 km autobusų transporto įmonės galės suskaidyti į dvi dalis ir nebesilaikyti reglamento. Uh, arbitražo centras būtų svarbus, tai padėtų keleiviams. Tad tokie patobulinimai reikalingi yra. Reikia geriau apmokyti personalą, informaciją geriau teikti. Tad iš tiesų neman, nemanau, kad čia šedevras sukurtas yra. Buvo galima daugiau pasiekti Europos vartotojų labai. Norėčiau prisijungti prie kitų tų sveikinimo žodžių ir pasveikinti visus, kurie siekia kompromiso. Ypač noriu pasveikinti pranešėją, nes manau, kad jis parlamento vardu e, sugebėjo surasti tinkamą, parengti tinkamą kompromisą. Šiuo teisės aktu mes įtvirtinsime visų transporto rūšių keleivių teisės. Tačiau apsaugos skirtingų transporto rūšių keleivių apsaugos ligmuo skiriasi. Pavyzdžiui, jeigu autobusas netvyksta ar mm, yra atšaukiama paslauga, siūloma pagalba skiriasi, tačiau, kaip ten bebūtų, tai yra žingsnis tinkama kryptimi, užtikrinant, kad mūsų keliaiviai būtų tinkamai apsaugoti. Taip pat tai, kad į, numatytos garantijos autobusų keleiviams, e, kad garantijos šios autobusų keleiviams yra tvirtinamos paskutinėme etape, įrodo, kad tartis nebuvo lengva. Man taip pat ypač džiugu, kad numatytos nuostatos keleiviams riboto judumo keleiviams. Aš pagidaučiau, kad nu, į, į, numatytas atstumas būtų buvęs trumpesnis nei 250 km. Taip pat palaikau Simpsono išsakytą mintį dėl specialaus personalo ruošimo, kad galėtų teikti pagalbą žmonėms su negale. Europskaus ir nacionalų levici. Prosim. Ačiū, žodis ponui Količiu, Gonguoja frakcija. Ačiū, pirmininkė, kolegos visų transporto rūšių keleivių teises šis parlamentas nekarta aptarinėjo ir išvelgiu kelias galimas problemas. Pavyzdžiui, e, draudimas e, taps įdomiu dalyku kai kurioms finansų institucijom, o tai reiškia, kad e, transportavimo išlaidos gali padidėti. E, taryba e, pakoregavo išėmės kai, kai kuriuos reglamento elementus, tai nieko naujo ir per ankstesnės taikinimo procedūras tai matėm. Norėčiau padėkoti poniai Racekaragopulu, ponui Simpsonui, ponui Kačianui, kurie pasiekė gerą kompromisą dėl pozityvių elementų visų. E, pirma, dėl apibriešties e, atstumo 250 km. Tai e, jeigu keliaujama trumpesniais atstumais, reglamentas netaikomas bus antras elementas būtų negaliųjų ribotojų įdomų asmenų teisės, tai antrasis elementas, trečia kompensacijos. Pavyzdžiui, jeigu sulaužomi invalido vežimėliai, čia pasakyta, kad turi būti kompensuojama visiškai. Uh, tačiau tai nėra visiškai, e, visiškai ne, neaišku. Reikėtų konkretinti tą nuostatą, nustatyti aukščiausią kompensavimo e, e, ribą. ribą. Aišku, gerai yra tai, kad geriau informuojami keliaiviai bus. Perinamasis laikotarpis buvo sutrumpintas iki ketverių metų. Tai dėl to džiaugiuosi, bet visai nesidžiugiu, kad tai galima pratesti vieną kartą. jei tik tai dalį atstumo važiuos kai kurie keleiviai tos, to ilgesnio atstumo, tai jų teisės nebus visiškai užtikrintos. Ir e, nėra atsižvelgiama taip pat į euro e, keitimo e, kursą, nes turėtumėm gerinti keleivių teisų užtikrinimą visose transporto rušiuose. Dar, e, žinoma, tai e, geras žingsnis. E, E, tinkama linkme ir mūsų frakcija lemia tai. Kolegos, Ačiū, kad veikėtės laiko limito, panas Imbrasas. Derinimo galutinis tekstas gali būti vertinamas kaip puikiai subalansuoto kompromiso rezultatas. Kadangi pagal jį teisės keleiviams užtikrinamas neapkraunant vežėjų, kurių dauguma mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Europos parlamentas gali taikyti laikyti taikinimo procedūros baigtis sėkminga su kuo ir sveikinu. kadangi šis transporto sektorius nuosekliai auga remiantis šiuo siūlymu siekiama nustatyti keleivių apsaugos teises kurios galiotų visoje europos sąjungoje ir būtų panašios į kitų rūšių transportu besinaudojančių keleivių teises o taip pat užtikrinti vienodas sąlygas skirtingų valstybių narių su įvairiomis transporto rūšimis susijusiems vežėjams reglamentas tvirtina keleivių teisę į kompensaciją mirties atveju įskaitant pagrįstai apskaičiuotas laidotuvių išlaidas taip pat už asmeninį sužalojimą ar už nelaimės atveju dingusį ar sugadintą bagažą. be to atsitikus nelaimei keleivis turi teisę į pagalbą ir svarbiausių praktinių reikmių užtikrinimą įskaitant jei būtina aprūpinimą maistu drabužiais transportą lengvesnę pirmosios pagalbos teikimo tvarką ir apgyvendinimą jeigu pagalba atšaukiama ar ją teikti vėluojama daugiau kaip šimtas dvidešimt minučių keleiviai turi teisę ne tik susigrąžinti bilietą už sumokėtus pinigus bet ir gauti papildant kompensaciją penkiasdešimt procentų bilieto kainos. reglamentas taip pat įtvirtina pagalbos teikimą neįgaliesiems kas labai svarbu ir riboto judrumo asmenims. keleiviai turi būti tinkamu metu informuojami elektroninėmis priemonėmis. tai geras sprendimas sveikinu. Thank you. Uh, now as an independent member, Mr. Obermeyer. Ačiū, nepriklausoma narė, panė Obermeyer. Ponas Obermeyer. Ačiū, pirmininkė. Keleivių teisų stiprinimas labai pageidautinas. Čia yra tinkamų elementų. Keleiviai turi teisę gyventi uh, dvi naktis viešbutį, jeigu vėluojama daugiau negu 120 minučių. E, tačiau, kalbant apie vėlavimus, ne viskas priklauso nuo vežėjų. E, pavyzdžiui, blogos oro sąlygos, spūstis. Tai ne visai teisinga laikyti už viską atsakingais juos. Pavyzdžiui, Asirijos geležinkeliai laikomi atsakingais už vėlavimą, kai traukiniai vėluoja iš Vokietijos. Ir tai nėra teisinga, taip neturėtų būti ateityje. Kalbantieji savo vardu, ponas Koch. Pirmininkė, komisarė, mėly kolegos, džiaugiuosi taikinimo procedūros rezultatais įgyventindami šį reglamentą mes numatome e, tokias pat keleivių apsaugos teisės e, kitoms transporto rušims, taip pat riboto judumo keleiviams. Tai yra tikrai e, didelė plataus užmojo vartotojų ir keleivių apsauga ir mes nepamiršame bei mažų, mažų ir vidutinių įmonių šiame pasiūlyme. Ir mums pavyko įtvirtinti kai kuriuos reikalavimus e, autobusų ir tolimojo susisiekimo transporto įmonėms E, taip pat įtvirtinti e, reikalavimai teikti pagalbą riboto judumo asmenims ir žmonėms su negale. Šis pasiūlymas labai svarbus socialinės integracijos kontekste. Grazie, prezidente. Dėkuoju, panė pirmininkė. Norėčiau taip pat aš padėkoti ponui Kančiam už šio sunkaus kompromiso pasiekimą. Dabar autobusais keliaujančius e, keleiviai turės panašias teisės kaip ir keleiviai e, keliaujantis laivais arba traukiniais. Šios nuostatos taikomos visoms nacionalinėms e, paslaugoms ir tarpvalstybinėms paslaugoms, kurių atstumas lygus arba didesnis negu 250 km. Ten taip pat tai yra numatytos taisyklės dėl riboto judumo asmenų teisių bei taisyklės dėl kompensacijų, dėl e, neįgaliųjų e, vežimėlių su gadinimo praradimo, taip pat e, kompensacija nelaimingo e, atvejo atveju, e, mirties atveju bei e, kompensacija už, baga, už sugadintą ar dingusi bagažą. Tuo būdu e, keleivis e, e, galės naudotis tomis teisėmis, taip pat kaip ir teisėmis, kuomet atšaukiama kelionė ir e, kuomet bus jam gražinamas bilietas bei mokama papildoma kompensacija. Šiomis priemonėmis vienodinamos keleivių teisės tiek autobusų, tiek geležinkelio ar, ar kitų transporto rušių plotmėje. Dėkuoju. Pone Bilbao, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti ponui Kančianui už puikų darbą, už jo pastangas siekti kompromiso pasiekta pažangos užtikrinant keliaivių teisės, nes numatyta kompensacijos galimybė, taip pat e, prievalė teikti pagalbą nelaimės atveju, numatytos teisės dėl, jei paslauga, paslau, vėluojama paslauga teikti, numatytos asmenų su negale bei riboto judumo asmenų teisės. Tačiau e, reglamento taikymo apriektis yra 250 km o kai kurios valstybės yra, nepatenka į to reglamento taikymo apriepti. Nors ir pasiekta pažanga lyginant su uh, pradinė pozicija, mano frakcija susilaikys balsuojant. Ponas Černeckis vienai minutėje. Ačiū pirmininkė. Šiandien Europos parlamentas siunčia labai teigiamą žinę visiems keleiviams bei visiems mokesčių mokėtojams, bei taip pat rinkėjams, visiems, kurie naudojasi autobusais bei tolimojo susisiekimo transportu, o ypač uh, tai yra gera žinia žmonėms su negale žmonės la, tikisi iš mūsų būtent tokių sprendimų, nes mūsų atlyginimus finansuoja rinkėjai, mokesčių mokėtojai. Kai kas teigia, kad tai nėra idealiausias įmanomas teisės aktas. Aš sutinku, tačiau aš manau, kad tai yra žingsnis tinkama kryptimi ir kad jo dėka ES tampa humaniškesnė ir imasi užtikrinti ne tik politikų, bet vartotojų, paprastų europiečių poreikius. Būtent todėl noriu padėkoti pranešėjui ponui Kančianui už puikų darbą rengiančią pranešimą. Pone Rosbach, vienai minutėjai. Dėkuoju. Galų gale e, keleivių teisės, e, keleivių keliaujančių traukiniais, e, laivu ar autobusais yra suvienodintos. Tai yra tinkamas e, dalykas. Tačiau norėčiau taip pat kritinių pastabų pateikti dėl nuostatų, e, kurios apima riboto judumo asmenys. Nes čia yra ne, ne visiškai adekvačių dalykų ir toli gražu negalime sakyti, jog čia visiškas nediskriminavimo principas yra taikomas. Toliau dėl kompensacijų. Čia e, turime galvoti apie konkurencingumą, nes e, kai kurios numatytos kompensacijos tam tikroms įmonėms gali būti per didelės. E, o tai netitinka ES tikslų e, mažų ir vidutinių įmonių remimo srityje. Dėkuoju. Ponas Bak, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti visus, kurie dalyvavo rengiant šį pasiūlymą, ypač pana Kančianą, nes kompromiso teko siekti ilgai ir nelengvai. Pasiekta sėkmės, tačiau buvo ir nusivylimų, pavyzdžiui, kompensacijos klausimų taip, taip pat kitais sudėtingais aspektais, kurie buvo aptarti. Svarbu, kad mes užtikrintumėme visų rūšių, visų rūšių transporto keliaivių teisės ir reik, pasirodys pagrindų programa numa, užtikrinanti visas teisės. Tai yra svarbu, kad ES įvaizdis būtų patikimas mūsų piliečio akise. Uh, Taip pat skirtingų rušių transporto keliaivių teisės yra skirtingos. Pavyzdžiui, oro transporto keliaivių teisės yra kitokios nei geležinkelio keliaivių teisės. Todėl mums reikia pagrindų program, programos, kurioje orientuotumėmės ne į žemiausią vidurkį, bet siektume ambicingų tikslų mūsų keliaivių vardu. Yes, Ačiū, panas Lokadro, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, kolegos, norėčiau padėkoti visiems, ypač pranešėjų už jo pastangas. Ačiū šešėliniams pranešėjams, ponui Simpsonui, ačiū visiems prisidėjusiems prie pasiekto rezultato. Taip pat nu, turėčiau padėkoti ir pirmininkavusiai Belgijai, tačiau norėčiau pradėti nuo uh, kritikos, uh, ypač tarybai dėje. Uh, e, Taikymos rytis apsiriboja tik tai uh, 250 km atstumu. Taikymos rytis labai ribota. 250 km susilaukia pakankamai pritarimų iš valstybių narių, tačiau vis sunkiau taryboje susidaryti mažumai, kuri atsiprašau, daugumai, kur atsižvelgtų į uh, keleivių interesus, kad ir kaip ten uh, bebūtų, um, pasiekėme jau rezultatų, kalbant apie keleivių uh, teisės, dabar metas yra kitam žingsniui, uh, kurį minėjo komisija, uh, reikia apibendrinti um, patirtį iš visų transporto rūšių uh, keleivių. Uh, E, teisių ir e, suvienyti tas e, nuostatas. Pagalba keleiviams reikia teikti visais atvejais, kai kalba eina apie neįgaliuosius asmenės, būtina teikti kompensacijas vėlavimo atveju, atšauktų reisų atveju. kompromis, kompromisu einama e, tinkama linkme. Tai kompromisas e, tai e, tarp kraštinės tarybos pozicijos ir kitų pozicijų. Pone Savisar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu daug laiko skiriama kam nors, tai rezultatai paprastai būna geri, tačiau uh, To negalime dėja pasakyti apie keleivių teisų direktyvą. E, taikinimo procesas buvo ilgas, tačiau jo metu mes nutolome nuo tų principų, kurių e, pageidavo Europos parlamentas. Aišku, dabar yra pagrindinės teisės numatytos tame dokumente, tačiau 250 e, km atstumas ir trys valstybės, kurioms e, tai taikoma, nebūtinai yra pats e, geriausias dalykas. Toliau e, tarp valstybiniai, tarp valstybinių maršrutų srityje yra matytos išlygos ir vargu, ar tai yra gerai. Estijos Vyriausybė pageidavo, kad atstumas būtų didesnis įtvirtintas. Kyla klausimas, ar mes pasisakome už keleivių teisės ir ar mes čia galvojame apie keleivius, ar apie e, paslaugų teikėjus. Aš manau, kad turime daugiau galvoti apie keleivius ir nežinau, kodėl dalį Europos mes e, išskiriame šitos direktyvos. Pirmininkė, noriu priminti visiems, kad mes šiek tiek vėluojame šitą ponas Bradburnas. Ačiū pirmininkė, aš palaikau keliaivių teisų įtvirtinimo principą ir vartotojai turi teisę tikėtis aukštos kokybės paslaugų, tačiau reikia nepamiršti balanso ir pusiausvėros ir išsiaiškinti, ką tai reiškia, kokį tai poveikį reikš e, sektoriui. E, Komisija ir parlamentas pernelyg e, dažnai laikosi požiūrio, kad e, vienas dydis tinka visiems. E, kelionės oro transportu yra kitokios nei autobusai sausumos transportu. Ir tai susijęs su sektoriaus struktūra. Manau, kad visi suinteresuoti gera uh, keleivinių autobusų paslauga, nes tai uh, skatina vietos ekonomiką. Tačiau tas numatytas tas sumas 250 km nebūtinai paskatins e, paslaugos suaktyvėjimą. Reikia nepamiršti e, kad šis pasiūlymas buvo paremtas siekiu ieškoti kompromiso ir raginu visus kompromisą palaikyti. Panas Gintas, ačiū pirmininkė. Iniciatyva plėtojama beveik du metus. Ir atėjo iš tarybos, ne iš parlamento, žinoma, turime saugoti keliaivių teisės, ypač neįgaliųjų. Tačiau, kaip Filipas Bradburnas minėjo, jei pradinis pasiūlymas būtų patvirtintas na, tai išstumtų iš, vels, iš verslo daug smulkių vežėjų. Todėl taikinimas buvo labai svarbus ir pasiektas kompromisas yra tinkamas balansas tarp keleivių ir vežėjų interesų. Ir pritariu ponui Bredernui, kad negalima sulyginti teisų keleivių, kurie keliauja autobusais, geležinkeliais ir oru ir konsolizuotas paketas turbūt nebūtų įgyvendinamas. Uh, E, norėčiau pagirti transporto e, komiteto pirmininką Brianą Simpsoną, iš puikiai, puikiai padirbėjo, norėčiau padėkoti pranešėjų mūsų koordinatoriui ir manau, kad dabar e, paketas yra geras, su, subalansuotas ir atitinka visų, mūsų, visų mūsų interesų. Ponas Vasakas Zamnytės. Ačiū pirmininkė kolegos. Praeitie parlamentas draugė su taryba yra patvirtinę oro ir geležinkelio e, transporto keleivių teisės. Dabar e, tvirtiname autobusų ir tolimojo susisiekimo transporto keleivių teisės. Tačiau daugelis e, žmonių Europoje bevelė keliauti individualiai, nežiūrint tai, kad šios paslaugos kokybė auga turėtumėme nustatyti tarp valstybinio transporto e, aprepti, taip pat, žinoma, ypatinga dėmesį skirti pažeidžiamų visuomenės grupių teisų užtikrinimui. Tačiau aš nemanau, kad tas teisės ir reikalavimus turime primesti mažoms ir vidutinėms įmonėms, teikiančioms paslaugą e, trumpesniu atstumu. Tai tikrai būtų našta ekonominėms e, operatoriams. Tai padidintų jų e, veiklos kaštus. Kaip buvęs miesto meras, noriu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi tuo, kad vietos autobusų transportui šis reglamentas netaikomas. Panas Italo, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems e, siekiant kompromiso, ypač ačiū pranešėjai, ponui Simpsonui. Nors tai ir kompromisas, vis dėlto tai žingsnis e, į priekį piliečių akise, ypač jei pagalvotumėm apie, apie vėlavimo atvejus, apie prarastą bagažą, svarbu, kad piliečiai žinotų, kad mes padarėme viską, kad patvirtintumėm teisės aktą, kuris gintų jų teisės. 250 km taisyklė ne pati geriausia, kaip girdėjom, tačiau manau, kad tai e, silpniausia reglamento vieta ir prie to dar teks grįžti vėliau. Dabar neįgalieji riboto judumo asmenės turi, turi teisės užtikrintas. Tai e, geras žingsnis į priekį. Tai iš tiesų e, mums reikia patvirtinti tokį teisės aktą, kad mums tikėtų mūsų piliečiai. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad šis pasiūlymas dalimis yra geras, dalimis nelabai. Aš džiaugiuosi nuostatomis e, skirtomis e, asmenims su negale ir riboto judumo asmenims. Tačiau, kaip kiti kalbėtojai jau minėjo, e, jis taikomas 250 km atstumui, o vienas sprendimas visiems nebūtinai tinka. Yra įvairių valstybių ES. Reikėjo numatyti tam tikrą lankstumą šiame reglamente. Uh, Aš gyvenu už šimto kilometrų nuo sostinės ir mano regione veikia e, įvairios e, transporto ir autobusų įmonės. Ir dabar joms išauks, joms bus daromas didžiulis spaudimas dėl šio reglamento nuostatų ir iš labai išauks šio sektoriaus e, veiklos kaštai, kai, kai, kai kurios įmonės gali būti išstumtos iš verslo tai, gali, tai nepalanku ir keliaiviams. Taigi turime stebėti, kaip vyks to reglamento įgyvendinimas. Pirmininkė, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Yra daug norinčių pasisakyti, tačiau turėsiu galimybę suteikti tik penkiems pirmiems galimybę pasisakyti. Ponas Kozak pirmiausia. üdvözlöm a buszutazó jogairól szóló eseményt az Európai Uniós polgárok. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Žmonės su negale Europoje nuo šiol turės geresnės galimybės naudotis šią paslaugą. Kompromisas buvo patvirtintas po ilgos e, taikinimo procedūros ir ponas Kančianas Ypač e, pirmiknė reikalavo, kad būtų atsižvelgta į žmonių su negale teisės. Deja, ES dėja taryba, e, kuriais pasiūlymo aspektus vertino trumparegiškai. Pavyzdžiui, nebuvo žvelgta į tai, kad mes gyvename vis labiau senėjančioje visuomenėje ir kad ateityje vis daugiau žmonių bus su negale arba, bus, arba bus riboto judumo. Tai reiškia, kad e, Europos piliečiams teks susidurti su problemomis šioje srityje. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad e, tai dar nėra proceso pabaiga. Daugelie transporto sričių pasiekta kompromisu ir svarbu dabar parengti e, vieningą keleivių teisių hartiją. Ačiū, panas Nalova. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, e, kolegos, Europos parlamentas šios svarbių, dėl šios svarbaus kompromiso netrukus balsuos, tai sustiprins e, keleivių teisų apsaugą miesto tolimo susikimo autobusu. E, manau, kad kas labai svarbu, tai kompensacijos už vėlavimą, svarbu pagalba nelaimės atveju, taip pat skiriamas dėmesys e, neįgaliesiams ir ribotojų judumo asmenėms, kas mano nuomonė labai svarbu, tai nuostata dėl e, pagalbos paslaugų. Tai buvo aptariama taikinimo procedūros metu, tos teisės labai uh, svarbios neįgaliesiems ir buvo to judumo asmenėms. Nebuvo lengva pasiekti kompromiso, todėl ir aš norėčiau pasveikinti visus dalyvavusius procedūroje. Šis reglamentas užtikrins, kad uh, visose transporto rušise būtų garantuojamos tokios pačios teisės keleiviams. Galbūt e, situacija ir nedėlė, tačiau labai teigiamas žingsnys į priekį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kartu su liberalų frakcija aš šiandien susilaikysiu balsuodama dėl šio e, pasiūlymo. Tai yra paskutinis paketo dokumentas keliaivių teisų srities. E, e, fiksuojami tikslai yra nepakankamai ambicingi. Ponas Simpsonas ir kiti kolegos tai minėjo, kad galėtum pasinaudoti šio reglamento apsaugą, reikia, kad e, atstumas būtų lygus arba didesnis už 250 km. Ir e, labai dažnai autobusais naudojasi patys e, pažeidžiamiausi, neturtingiausi keleiviai, taip pat yra tam tikrų išlygų, tai kompensacijas, pagalba, taip pat kelionės atšaukimą ir šitie dalykai negalios iš karto ir neapims absoliučiai visų keleivių kategorijų. Ačiū ponas Krameris. Tikrai džiugu, kad įtvirtintos visų rūšių transporto keleivių teisės. Tačiau tai net, neturi e, leisti mums pamiršti, kad nepalankioje padėtyje atsidūrė ekologiškesnės transporto priemonės. Trans, geležinkeliams gavo, gal, galioja apivartinių taršos leidimų sistema, o autobusų sektoriui ne. Geležinkelių srityje. Važiuojant geležinkeliais. E, keliaiviai turi teisę į kompensaciją, jeigu paslauga vėluojama teikti labai trumpą laiką, o autobusais tik tai po kelių valandų. Taigi, nesakyčiau, kad tai yra geras kompromisas. Dar galima daug ką tobulinti, jau nekalbant apie 250 km atstumą. Geležinkelių srityje kompensacija galioja visiems atstumams, taigi man neaišku, kodėl buvo pasirinkti tokie sprendimai po komplikovaných rokovaniach. Ačiū, pirmininkė. Po sudėtingos taikinimo procedūros pavyko susitarti dėl e, miesto ir tolimo sutikimo autobuso keliaivių teisų, nors reglamentas taikoma didesniam atstumui negu 250 km, vis dėlto geriau užtikrinamos keliaivių teisės ir svarbiausia pasiekimai yra tais atvejais, kai reisas atšaukiamas arba vėluoja, nes na, tam tikrais atvejais vežėjai tu gražinti arba visą sumokėtą kainą arba 50 procentų. Tačiau dar galima daug ką tobulinti Nes, pavyzdžiui, valstybės narės e, gali e, atidėti reglamento taikymą ketveriems arba aštuoniems metams ir antrojų atveju tai yra per ilgai. Ačiū komisijos narys. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti narėms už didžią dalimi e, pozityvius pasisakymus ir dabar periname prie įgyvendinimo etapo iššūkių jau patvirtintos visų rūšių transporto keleivių teisės ir mūsų laukia ilgas procesas, kurio eigoje turėsime tobulinti tų teisės aktų niuansus, bet manau, kad pasiektas kompromisas, kuris tikiuosi bus patvirtintas, yra gera pradžia ir tiesiog tai yra principo dalykas, kad kad e, šiuo teisės aktu reglamentojamas tikrai plati autobusų ir tolimo susisiekimo transporto keleivių teisės. Reikės dar daug dirbti, kad užsikrintumėme gerą nuostatų gyvendinimą, tačiau tai yra tikrai labai didelis darbas ir didelė pradžia. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ačiū, ministrų tarybos atstovė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiamas e, pranešėjau. E, norėčiau sureaguoti į porą išsakytų minčių. Diskusijos e, buvo labai įdomios, apsikeista nuomonėm, kokie kyla sunkumai, kokios yra probleminės sritas, kokie yra esminiai klausimai kurios turėtų nagrinėti komisijos e, ekspertai. Na, turbūt reglamentas ne pats geriausias pasaulyje, e, kai kalbame apie miesto tolimo susikimo autobusų keliaivių teisės. Tačiau esminis klausimas yra toks, ar mes pagerinsime e, situaciją įsigaliojus reglamentui. Ir turėčiau pasakyti, kad atsakymas į šį klausimą vienareikšmiškas. Taip autobusais važiuoja vis daugiau e, keleivių, nors jų teisės ir nebuvo niekur taip aiškiai išdėstytos, tačiau vis dėlto pasiektas susitarimas, e, pasiektas e, kompromisas, išklausiau kalbėjusių diskusijų metu. Ar bus įmanoma užtikrinti, kad uh, teisės būtų įgyvendintos, ar nepakenksime smulkiam verslui, aišku, svarbu, kad keliaiviai turėtų papildomą teisę, tačiau tuo pat metu neturėtumėm bloginti vežėjų padėties. Manau, kad žengėme svarbu žingsnį į priekį. Tikiu, kad reglamentas geras, nes e, e, keleivių teisės bus užtikrintos ir neligaliesiams ribotojų judumo asmenėms, tai esminis žingsnis į priekį e, numatytas šiame reglamente, bet to norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį Vengrija nori siekti stipresnės ES, kur būtų užtikrinamos visų piliečių teisės ir uh, E, manau, kad diskusijos dėl šio reglamento projekto yra e, naudingos, nes čia numatome daugiau teisių ES piliečia, piliečiams. Ačiū už diskusijas, tikiuosi, kad šį tekstą galėsime patvirtinti šiandien. Ačiū galiausiai žodis pranešėjai ponui Kančianui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems pasisakiusiems kolegoms. Baigdamas aš Taip pat neteigiu, kad tai yra pats geriausias iš įmanomų reglamentų, tačiau turint omenyje tarybos poziciją, tai buvo vienintelis galimas variantas. Ši tema yra iš tikrųjų labai svarbi tiek transportui, tiek turizmui. Tai yra strateginiai dalykai. Transporto komiteto šios rytis yra e, abi nagrinėjamos ir pasiekta e, E, pusiausvyrą, gali užtikrinti, jog įmonės, ypač e, mažos ir vidutinės e, įmonės, bus išsaugotos. Šiandien beje labai daug apie tai kalbėjom. Taip pat kalbėjom apie riboto judumo asmenų teisės ir šių asmenų apsaugą šitame kontekste. Mes turime galvoti apie pačius pažeidžiamiausius e, keleivius ir mes būtent tai darome ir e, mūsų visų e, dėka, manau, kad tai yra įtvirtinta. Komisijos nario Kalas kalbėjo apie vieną reglamentą apimantį visas transporto rušis, transporto vidaus rinkos sukūrimas iki šiol nebuvo e, pasireiškęs vieningų nuostatų parengimu. Šitame kontekste taip pat e, kalbama apie vieningą biletą ir vieningą struktūras, kurios užsiimti šitais klausimais. Dėkuoju visiems e, kolegoms, dėkuoju šešėliniams e, pranešėjams, visiems tiems, kurie dalyvavo baigiamoje dėrybų stadijoje. Dėkuoju TRAN komitetui, pirmininkaujančiai pirminkausiai e, Belgijai. Taip pat norėčiau padėkoti Europos komisijai, e, komisijos nariui Kalas ir jo bendradarbiams už konstruktyvų indėlį. Taip pat e, dėkoju tiems, kurie surengė ir dalyvavo taikinimo susitikimuose, nes tai labai svarbu, priimant svarbius sprendimus mūsų piliečiams, tai buvo iš tikrųjų puikus E, pavyzdys, kuris parodė, kad galima pasiekti puikių rezultatų. Ačiū diskusijos šią temą baigtos ir balsuosime dėl jo šiandien vidurdienį.